centro. Turiu pasakyti, kad jis pradžioje buvo įkurtas 94 metais Maskvoje. Ir tuomet buvo siekiama užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su buvusiomis um, e, Tarybų sąjungos šalimis pasibaigus šaltajam karui. Na ir paskui Rusijos federacija pareiškė, kad ji nebedalyvaus šio centro veikloje. Jie apie tai pranešė 2010 metais ir iš centro pasitraukė 2015 metais. Buvo daras, dėrėtasi dėl naujo sustarimo, centras buvo perkeltas į Astaną, Kazakstaną. Na, ir taip pat 15 metų gruodžio 9 dieną um, taryba paprašė parlamento sutikimo dėl tolimesnės centro veiklos. Dabar e, keičiasi e, centro narių sudėtis, bus e, geografinė prasme priepta daugiau valstybių, taip pat buvo peržiūrėti ir centro tikslai. Ponas Brokas siūlo duoti sutikimą, kad būtų užtikrinta šio centro tolimesnė veikla, taip pat ir toliau teikti finansavimą. Uh, Į kada galima teikti pakeitimus? Beje, galima ir atsisakyti duoti pritarimą tolimesniai šios centro veiklai. Taigi pakeitimus galima teikti iki spalio 25 dienos vidurdienio. E, užsienio reikalų komitete e, bus balsuojama lapkričio 29 dieną, na, o plenarinėme posėdėje e, kitų metų sausio mėnesį. Nėra šešėlinių pranešėjų, ar kas nors dar nori pasakyti šio klausimu? Ne. Mm, tuomet tik pasakysiu, kad atsiprašau, nemačiau, kad norite pasisakyti. Labai ačiū už suteiktą žodį. Be abejo, ir mes manome, sako ponas Buchner, kad šis centras yra reikalingas, jis yra būtinas Kitą savaitę mes balsuosime dėl rezoliucijos susijusios su brandolinė sauga ir brandolinio ginklo neplatinimu. Ir kyla klausimas, kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti šio centro veikla. Mes to negalime spręsti, mes galime tik tais pasakyti taip arba ne tolimesniam susitarimui. Ir manau, kad čia atsakymas yra vienareikšmiškas. E, Dėkuoju. Dar noriu pasakyti, kad e, galima pasteikti pakeitimus, bet vienintelis galimas kelias yra atmesti e, pasiūlymą dėl pritarimo yra 25 spalio ir kitais metais sausi numatyta balsuoti dėl šio klausimo per plenarinę sesiją. E,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 pateikimo pakeitimų data ir pranešėja yra ponia Manesku. Pasiūlymas siekiamas, e, siekiant, pateiktas siekiant pagerinti prieglopščio sistemą bendrą, paremti prieglopščių ir taip pat parengti mechanizmą, kuris e, leistų užtikrinti sklandesnį visos sistemos funkcionavimas. Tai galėtų būti viena iš priemonė, kuri e, leistų veiksmingai išnaudoti struktūras prieglopščio sistemos. E, norėjau suteikti žodį poniai Manesku, bet jos nėra ir kalbės estetina. Pona Štetina. Ačiū pirmininkė, aš kalbu. Gerbiamas kolegės Ramonas manęs vardu ir perskaitysiu tekstą, kurį ji yra pateikusi dėl nuomonės projekto mūsų komiteto, Libė komitetui, dėl pasiūlymo, dėl reglamento Europos parlamento ir tarybos, dėl ES prieglopščio agentūros, kuris atšauktų agen... reglamentą 439-2010. Norėčiau informuoti jūs, tiksliau informuoja ponė Ramona Manesko, jūs ne aš. Pasiūlymo tikslas yra e, pakeisti Europos prieglopščio paramos biuro e, E, darbą paversti tą biurą agentūrą, siekiant e, pagerinti bendros Europos prieglopščio sistemos įgyvenimą. Europos e, prieglopščio biuras buvo įkurtas 11 metais ir nuolat padėjo valstybėms narėms taikyti dabartinės taisyklės ir pagerinti dabartinės priemonės. Pagerinant dabartinės priemonės. Komisijos pasiūlymas siūlo pa, e, pervadinti paramos e, e, prieglopščio paramos biurą į agentūrą ir tokiu būdu siūloma paversti tą biurą tikrą agentūrą kuri teiktų techninę pagalbą ir kitokią pagalbą valstybėms narėms, įskaitant praktinį bendarbiavimą, informacijos mainus. Ir taip pat tarptautinės e, apsaugos, stebėsenos e, e, įvairių sistemų prieglopščio valstybės narėse klausimus prieš agentūrą. Mes turime pagalvoti, ar galime veiksmingai sureaguoti į tikrus politinius iššūkius, kurie kilo ES migracijos ir prieglopščio srityje numatant, kad pradės veikti nauja ES agentūra, taip pat reikia galvoti apie papildomas priemonės, kurios dabar egzistuojančias problemas sistemoje e, padėtų šalinti ypač neproporcingai didelį spaudimą kai kurioms valstybėms narėms tenkantį dėl prieglopščio dalykų. Nepriklausomos institucijos asociacijos padėjo renkti šį tekstą ir aš e, išplatinsiu e, jį šešėlinės pranešėjams. 25 spalio terminas pateikti pakeitimams. E, AFED balsuos 29 spalio. Lapkričio 16 dieną vyks e, pirmos e, trišalės darybos. Aš toliau pasirengus dirbti su šešėliniais pranešėjais ir laukiu kolegų pasiūlymų dėl nuomonės. Ačiū Ramona Manesku. Labai ačiū, ponė Štetina. Dabar ponė Andrlakė. Η προσφυγική κρίση απέδειξε πως το υπάρχον σύστημα, το οποίο είχε σημαντικό... Ačiū. Dabartinė sistema veikia netinkamai. Ji netinkamai veikia net ir gerais laikais. Ir iš tikrųjų tokia sistema tikrai nepasiteisina, kai susidurėme su didžiuliais pabėgėlių srautais. Uh, Kalbame apie ES bendrą prieglopšio sistemą, bet tai tik pavadinimas, nes iš esmės kompetencijos ir atsakomybė yra valstybių narių rankose. Komisijos pasiūlymas pasirodė, tuo džiaugiamės, bet jis nėra toks ambicingas, kokio tikėjomės. Jeigu mes norime sukurti bendrą ES prieglopšio sistemą, tai mes turime pagalvoti ir apie tai, kaip ta naujoja agentūra turėtų uh, ES lygmenių e, nagrinėti prieglapšio prašymus ir juos skirstyti valstybėms narėms. Taip pat e, e, reikėtų užtikrinti ir didesnį personalo skaičių, geresnę įrangą. Mes jau turime patirties su uh, E, pakrančių apsaugos tarnybą. Paprastai valstybės narės krizės metu nesiunčia savo pareigūnų tam, kad padėtų agentūroms. Svarbu, kad valstybės narės ne tik prisimtų įsipareigomų, bet ir juos laikytų, jų laikytųsi. Toliau e, saugių trečiųjų šalių sąrašas. Na, manau, kad reikėtų, e, kad e, ši agentūra galėtų pateikti tokį sąrašą ne vien tik tais komisijos prašymu. E, reikėtų išanalizuoti saugių trečiųjų šalių sąrašą. Taip pat reikėtų bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, tai ypač svarbu uh, kalbant ir perkelimą, pabėgėlių perkelimą, taip pat ir pabėgėlių perkelimą ES viduje. Aš esu Libė komiteto e, pranešėjas. Manau, kad tikrai reikėtų e, pagerinti šios agentūros veiklą, taip pat bendradarbiauti ir su jungtinėmis tautomis. Tai mums tikrai padėtų. Kolega Užtrevičius. Ačiū. Dėkoju už sutiktą galimybę pasisakyti Marija Desenes vardu. Kolegos migruoja, turime pasisakyti ir jų vardu. Taigi, Marija parengė tekstą, aš jį tik perskaitysiu. Tiesą sakant, aš visiškai pritariu tam, ką Marija manęs paprašė perduoti šio gerbiamo komiteto nariams. Dabar atėjo pats laikas, kad ES ir jos valstybės narės turėtų parengti ilgalaikę nuoseklę strategiją susijusią su ES migrantų ir prieglapšio politika. Valstybės narės taip pat turėtų prisimti atsakomybę dėl išorės sienų stebėjimo, turiu omeny ir sausumos ir jūrų sienas. Ir dėl to aš, tai yra Marija, remiu bendrą požiūrį, kurio pagristas Europos komisijos pasiūlymas. Taip pat, komentuodama komisijos pasiūlymą, Marija norėtų paminėti tris aspektus, kuriais būtų galima praturtinti tekstą. Yra būtina pagerinti ES teisę tą migracijos sistemą, ypač kalbant apie ekonominius migrantus. Ir paminėsiu antrą aspektą. Yra būtina bendradarbiauti su ES delegacijomis trečiosiuose šalise. Ir būtent ES delegacija turėtų geriau e, informuoti būsimus migrantus apie tai, kaip būtų jų prie, e, prie, tvarkomi jų prieglapšio prašymai. Ir trečia, būtina kovoti su žmonių kontrabanda, neteisėtų žmonių gabenimu. Čia ES turėtų užtikrinti geresnę e, išorės e, sienų apsaugą, o taip pat ir geresnį migrantų prieimimą. Pane e, Sakorafa, ačiū. Šiandien mūsų svarstamas reglamentas yra susijęs su ES prieglapšio agentūros sustiprinimu. Reikėtų sukurti tokią sistemą, kuri veiktų geriau, ypač tai aktualu krizės metais, kai e, nacionalinės institucijos nesugeba susidoroti su krize. Iš patirties sukauptos per pastarosius metus galiu pasakyti, kad e, jeigu mes norime, kad sistema gerai veiktų, ji turi būti sąžininga. jeigu bus sukurta sąžininga prieglopščio sistema, tai nepasiteisins nei EASO, nei Dublino reglamentas. Taigi mes turime pagalvoti ir ne tik apie šį komisijos pasiūlymą, bet ir kitus su prieglopščio sistema susijusius teisės aktus. Aš ketinu pateikti ir pakeitimų. Dabar dar keletą žodžių apie techninę pagalbą. Uh, E, ir valstybėms narėms, ir trečiosioms šalims bei jų bendradarbiavimą. Manau, kad e, čia ir Europos parlamentui turėtų tekti svarbesnis vaidmuo, taip pat ir derantis dėl šio reglamento. Kaip jau sakiau, aš pati pateiksiu pakeitimų. Šis reglamentas mums labai svarbus, ypač norint susidoroti su dabartinė padėtime pirmininkė, aš manau, kad ir beje tikiuosi, kad kolegos man pritars, aš manau, kad mes taip pat turime prisimti savo atsakomybę. Aš taip pat manau, kad galbūt reikėtų pratesti ir pakeitimų pateikimo terminą. Ačiū. Aš pradedama norėčiau pateikti bendro pabudžio klausimą, kaip kad padarė ir ponė Sakorafa. Šiuo metu yra svarstomas ne vienas teisės aktas susijęs su prieglopšiu. Galbūt mes turėtumėm pabandyti suformuoti nuoseklų požiūrį visus tuos teisės aktų projektus. nes kitaip, jeigu mes svarstysime kiekvieną pasiūlymą atskirai, jie gali, gali būti primti tokie sprendimai, kurie tarpusavį prieštarautų. Taigi aš pasisakau už visą, viso pasiūlymo, pasiūlymų paketo svarstymą e, vienu ipu. Valstybėse narėse padėtis skiriasi. Vienos šalis yra pripratusios prie pabėgėlių prašymų svarstymo Aš manau, kad reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi. Tai yra svarbu, norint suformuoti bendrą požiūrį dėl pabėgėlio, pabėgėlių prieimimo. Svarbu, kad visi pabėgėliai turėtų galimybės pateikti prašymus. Dabar taip dar nėra. Svarbu, kad kiekvienas pabėgėlis galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Galbūt reikėtų kažkokio naujo posto e, asmens, kuris padėtų užtikrinti, kad kiekvienas pabėgėlis galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Taip pat pabėgėlis turi turėti galimybę ir pateikti apeliaciją, jeigu jo prašymas atmestas. Uh, Taip pat, jeigu kalbame apie didesnį atsakomybę, tai reikia užtikrinti ir didesnį skaidrumą, ypač e, skaidrumas reikalingas, kalbant apie susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat, baigdama, noriu pastebėti, kad dar pateiksiu ir keletą pakeitimų. Ačiū. Pone Sakorafa pateikė pasiūlymą keisti pakeitimų teikimo terminą, bet neįmanoma į tokį e, pasiūlymą atsižvelgti, nes jau yra suderintas e, parlamento darbas. Taigi pakeitimus galima teikti iki spalio 25 dienos, kaip ir nurodyta dokumente. Pabaigoje dar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Thank you. Sorry. Uh, thank you very much, Chair, and thank you to the rapporteur. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų už nuomonės projektą komisija uh, pasižymėjo pasiūlytus pakeitimus, ypač dėl bendradarbiavimo su Europos išorės veiksmų tarnyba ir uh, vyriausiųjų įgaliotinių žmogus teisėms. Norėčiau paminėti du mums aktualius klausimus, dėl ko kyla šiek tiek susirūpinimo. Pirmasis e, dėl aštuntų, pirmas pastebėjimas dėl aštuntojo pakeitimo. 16 straipsnis pasiūlymo. Trečioji e, pastraipa G dalis agentūros teikiama operacinė ir techninė pagalba. Turiu pasakyti, kad šis klausimas padėti perkelties viduje, perkelti tuos asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga. Tai yra Dublino reformų diskusijų subjektas ir tai nėra susijęs su e, šiuo pasiūlymu. Ketvirtasis pakeitimas, tai yra mano antras pastebėjimas, reikalavimas e, iš anksto gauti išorės veiksmų tarnybos, ne tik komisijos leidimą dėl e, darbo su trečiosiomis šalimis. Mes manytume, kad tai yra nukreipimas nuo bendro požiūrio e, dėl to, kaip turėtų dirbti parlamento tarybos ir komisijos e, patvirtinti sutarimai dėl agentūrų darbo. Tik komisijos iš ankstinio e, patvirtinimo reikia tokiais atvejais. Ačiū. E, dabar baigėme diskusijas dėl šio klausimo. Truputėlį pailsėsime, padarysime pertraukėlę ir lauksime, kol atvyks Šilankos ministras pirmininkas.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

E, priimti mūsų svečią, pasveikinti jį, atvykusi į užsienio reikalų komitetą, taip pat ir delegacijos narius Šilankos. Dabar m, suteiksiu žodį ir e, poniai Lambert, kuri ir perims pirmininkavimą. Labas rytas. Ačiū. E, Man toks e, neįprastas mano vaidmo dabar būti centre ir e, pirmininkauti užsienio reikalų komiteto posėdžiui. Esu dėkinga už tai ir aš e, taip pat esu pietryčių delegacijos parlamente pirmininkė. Tiek užsienio reikalų komiteto, tiek mūsų delegacijos vardu norėčiau pasveikinti Ranil Vikremesingė, Šilankos ministrą pirmininką Taip pat atvyko teisingumo ministras, e, įstatymo ir tvarkos, teisės ir tvarkos klausimų ministras. Taip pat Rudin Perera, ambasadorius Šilankos Europos Sąjungoje. Atvyko ir daugiau diplomatų iš pietryčių delegacijos Pakistano, Maldyvų, Butano ambasadoriai pas mus lankosi. Uh, ir kiti svečiai. Prieš suteikdama žodį ministrui pirmininkui norėčiau tarti keletą žodžių įžangai. Jūsų apsilankimas šiandieną yra pripažinimas, kad Šilanka ir Europos Sąjunga e, stiprina tarpusavio pasitikėjimą, siekia konstruktyviai bendrauti kaip partneriai. Teisinga būtų pastebėti, kad nuo pernikščių rinkimų ryšiai pagerėjo, nes anksčiau ne visuomet viskas vyko labai sklandžiai, taip sklandžiai, kaip galėtų ir mes tikrai matome pažangos ženklų. Jūs e, Bruselėje turėjote nemažai sutikimų ir tai taip pat rodo pokyčius. Siekiama užtikrinti susitaikymą, teisingumą e, pereinamojų laikotarpį, ekonomikos atsigavimą po e, pilietinio karo pabaigos 2009 metais. Europos Sąjunga labai stipriai remia įstatymų viršenybės, pagarbo žmogaus teisėms, geros valdysenos principus. Ir jūsų vyriausybė šiuose sityse tikrai e, siekia gerų rezultatų, apie tai mes šiandien ryte ir išgirsime. Labai svarbi diskusijų tema jums lankantis Briuselėje yra priekybos santykiai tarp ES ir ES Šilankos. Mes žinome, kad jūsų šalis kreipėsi iš naujo dėl GSP plus statuso. Tikriausiai kolegos žino, kad praeitie šis statusas buvo e, sustabdytas, jo veikimas. Ir tuo metu taip atsitiko dėl žmogaus teisų problemų Šilankoje. Įvyko pokyčiai, jie tęsiasi ir jie atsispindi jūsų pareiškoje dėl GSP plus statuso atnaujinimo. Mes žinome, kad jūsų šalyje vis tik tai yra daug problemų ir manau, kad kolegoms bus įdomu išgirsti e, jūsų nuomonę apie civilių ir kariškių santykius, ypač šiaurėje, e, tarp etninė, e, tarp religinė įtampa kai kas tebe kelia susirūpinimą. Ne tik tai yra problemų su mažumomis, bet e, dėl radikalėjimo e, budistų bendruomės. Ir taip pat yra e, daug problemų siekiant padėti žmonėms išbrišti iš skurdo. Kitas įdomus dalykas - jūsų a, santykiai su jūsų kaimynais, a, Kinija ir SARK e, organizacijų šalimis, tai yra Pietų Azijos asociacijos regioninė bendradarbiavimo šalimis. Aš e, kaip pietryčių delegacijos, piešių Azijos delegacijos vadovė, e, taip pat noriu pasakyti, kad mūsų delegacija lankysis po kelių dienų Kolombe ir labai laukiame uh, Mūsų šito apsilankimo paskutinį kartą lankėmės 13 metais, dar prieš rinkimus ir norime pamatyti, kas vyksta vietoje. Dvi dienas būsime Kolombe, o paskui e, vyksime į Ambatakalo ir Turkomoli, tas vietas, kur įgyvendėme ES remiami projektai Tomas Man, Bula ir ponas Karim kaip nuolatinis pranešėjas Tarptinės prekybos komitete bus delegacijoje. Dabar norėčiau suteikti žodį jo ekscelencijai ministrui pirmininkui e, dešimčiai maždaug minučių, o paskui kolegos pateiks jums klausimų. Labai ačiū ir dar kartą maloniai sveikinu. Uh, kaip sakoma žmėjo dainoje, kur pradėti, where do I begin? Aš buvau susitikęs su Europos tarybos pirmininku, su vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams, su Europos komisijos pirmininku ir su Europos parlamento pirmininku. Ir mes aptarėme rūpimus klausimus, mes kalbėjome apie uh, ES ir Šrilankos santykius. 2003 metais paskutinį kartą lankiausi ES ir tuomet mes kalbėjome apie artimus ES ir Šrilankos santykius. Tuomet e, daug dėmesio skiriame tam, kad būtų, e, e, kad būtų taikomas bendrų lengvatų mechanizm, plus mechanizmas. Deja, santykiai tarp ES ir Šrilankos buvo įtempti, kai vadovavo ankstesnė vyriausybė. Ir todėl mano partija to, tuomet mano partijos ir e, kitų opozicinių partijų pozicija atitiko mūsų ankstesnius susitarimus su ES. Mes kalbėjome apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad demokratija pradėtų veikti Šrilankoje ir taip pat apie tai, kaip galima būtų užtikrinti susitaikinimą, nacionalinį susitaikinimą šalyje, bei užkirsti kelią galimiems etiniams konfliktams Šrilankoje. Aš norėčiau Jums priminti, kad nemažai politinių partijų tiek kairėje, tiek dešinėje remia tamilus. Mes visos mūsų partijos uh, dirba kartu. Mes kartu rėmėme bendrą kandidatą į prezidentus, kuris laimėjo ir kuris įsipareigojo įgyvendinti savo pažadus. 19 toji konstitucijos pataisa apribojo prezidento įgaliojimus ir taip pat įsteigė atskirą nepriklausomą rinkimų komisiją. Pagrind, mūsų vyriausiasis teisėjas, kuris buvo anksčiau pašalintas iš savo pareigų, pareižinkų konstitucija, buvo iš naujo paskirtas į savo pareigas. Ir kitą dieną jis atsistatydino, pasakęs, kad Vyriausiasis teisėjas turėtų būti renkamas po konsultacijų ir atsižvelgiant į de, uh, hierarchiją. Užsienio reikalų ministras nuvažiavo į Ženevą ir pasakė, mes iš esmės susitarėme, susitarėme dėl principų tenais. Ir uh, Mūsų vyriausybėje dirba visų partijų atstovai. Ir kai dvi stambiausios partijos sukūrė vyriausybę, trečioji stambi partija, Tamilų nacionalinis alijansas, tapo pagrindinė opozicinė partija. Bet jie su mumis bendradarbiauja. Visi mes siekime susitaikinimo. Mes įsprendžiame šiaurės ir kitų regionų problemas. Taigi šiuo metu matome, kad prezidentas aš ir opozicija bendradarbiaujame, siekdami atkurti normalius etninius santykius Šrilankoje. Mes, da, patvirti, mes priėmėme įstatymą dėl žodžio laisvės, įstatymą dėl dingusių asmenų. Dabar e, vyksta dėrybos dėl to, kas turėtų būti paskirtas dingusių žmonių paieškos biuro vadovu. Ir mes rengėme įstatymų projektus, kurių tikslas yra užtikrinti, kad būtų išaiškinta tiesa ir kad įvyktų vis, taikos ir susitaikymo komisija, kad jie pradėtų savo darbą. Mes stipriname teisėjų padėtį, daug apie tai kalbame. Kokia? Mes tobuliname rinkimų sistemą. E, dirbame su provincijos tarybomis ir žiūrime, kaip galime panaikinti e, vykdomojo e, prezidento postą. Dabar sumažėjo sulaikytų asmenų skaičius, kaip jūs žinote. Šilankos armija mums atiduos visas teritorijas Džafnoje iki e, e, apie 3 mm, e, tūkstančiai 600 tūkstančių hektarų dar yra ginčios teritorijos, bet e, kalbama apie namų statybą, vyksta diskusijos ir galvojame, kokio tipo pastatus reikėtų statyti. Ar e, pri, pus, jau iš anksto pusiau pastatytus namus surinkti e, iš dalių ar vienaaukščius namus ar kitaip. Ir mes e, kalbame su parlamento nariais iš Džefnos, taip pat provincijos taryba, kad būtų galima pradėti darbus ir juos e, pradėti jau statybą užsimti kino kitų metų. Mes taip pat aktyviai kalbame apie tai, kaip e, iki galo susitarti iki kovo mėnesio. Ženevoje, Ženevoje vyks kovo mėnesį e, susitikimai dėl žmogaus teisių standartų ir kaip veiks naujoji nepriklausoma žmogaus teisių komisija. Ir jūs tikriausiai norėsite iš manęs sužinoti daugiau apie tai ir turėsite galimybę manęs paklausti, ko norite apie tai ir apie kitus dalykus. Um, dėkoju, dėkoju Jums už uh, Jūsų įžangą ir nebejoju, kad uh, kolegos turės jų nemažai klausimų. Taip pat aš norėčiau Jums pranešti, kad ketvirtadienį ryte paprastai vyksta frakcijų posėdžiai ir Todėl stambiausių frakcijų atstovai dėja negalėjo prie mūsų prisijungti, nes jie dabar dalyvauja frakcijų posėdžiuose. Jūs norite užduoti klausimą? Ne, gerai, todėl ponas Kam. Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus. Tikrai labai buvo džiugu išgirsti tai, ką Jūs pasakėte. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad gerėja santykiai tarp Šrilankos ir ES. Man teko garbė apsilankyti jūsų šalyje. Be galo graži šalis. Ir tikrai ta šalis turi puikų ambasadorių, kuris e, tikrai labai gerai dirba čia Briuselėje noriu pasakyti, kad aš pats irgi esu kilęs iš e, pietričių, pietų Azijos, aš labai myliu tą pasaulio kampelį. SARK yra labai svarbi organizacija. Taigi SARK e, iš tikrųjų tenka labai svarbus vaidmuo siekiant e, pažangos E, Pietų Azijos regione. Šrilankos vyriausybė už, e, palaiko gerus ryšius su Indija, su Pakistanu, e, bet dėl Kašmyro jau ne vieną dešimtmetį kil, trunka ginšai, konfliktai, dėl to labai kenčia Kašmyre, Kašmyro gyventojai. Ką Šri Lanka galėtų padaryti tam, kad pagerėtų e, santykiai tarp Indijos ir Pakistano? Niekas nenori karo e, tarp Indijos ir Pakistano. Ką jūs galite padaryti tam, kad būtų išsprendžiamas Kašmyro klausimas, nes tai padėtų labiau klestėti visam regionui? So Galbūt visų pirma išklausykime klausimus. Panas Galer, prašom. Dėkoju. Aš irgi norėčiau Jūs kuo nuoširdžiausiai pasveikinti atvykus pas mus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi e, politiniais įvykiais jūsų šalyje. Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų po e, konfliktų vyksta e, nacionalinis susitaikymas. Aš anksčiau labai dažnai klausiausi uh, E, BBC radio stoties ir buvo daug kalbama apie um, tą ankstesnį konfliktą. Ir prisimenu dar um, tuo metu minėtus vardus, jie įstrigo man atmintyje, anamet buvau tikrai jaunas. Uh, transliacijų metu buvo kalbama apie miestus, kur vykdavo konfliktai. Ir aš čia norėčiau pateikti klausimą, panašų į tą, kurį išsakė anksčiau kalbėjęs kolega. Jeigu yra šalių, kurios įveikia vidinius konfliktus, aišku, palyginus su Indija ar Pakistanu, jūsų šalis yra tikrai nedidukė. Uh, Ir tai yra privalumų, tai reiškia, kad jūs nekeliate grėsmės savo kaimynams, jūs galite būti tarpininkė tarp Indijos ir Pakistano. Kolega kalbėjo apie SARC asociaciją. Galbūt būtų galima užtikrinti, e, jog dvišalių arba trišalių pagrindų uh, būtų teikiamas rekomendacijos, kaip būtų galima išspręsti vidinius konfliktus, pavyzdžiui, dėl Kašmyro provincijos. E, šis konfliktas turi ir išorės aspektų, tai ne vien tik tais vidinis konfliktas. Ačiū. Dabar e, panas Užtrevičius, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė pirmininkė, norėčiau Jūs kuo nuoširčiausiai pasveikinti atvykus į Europos parlamentą. Jūs sveikinu Alde frakcijos vardu. Aš pats esu frakcijos koordinatorius žmogaus teisų komitete ir norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Būtent apie žmogaus teisės. Tai yra be galo svarbis rytis. Aišku, aš norėčiau, kad e, Šri Lanka toliau vystytųsi. Po įvykusio konflikto, ko gero, reikia peržiūrėti ir kai kuriuos teisės aktus. Reikia gal ir naujų teisės aktų, kurie e, atvestų e, šią šalį naują ateitį. Dabar dėl kovos su terorizmu įstatymu. Tame įstatyme kalbama apie sulaikytus asmenis. Ir aš noriu pasiteirauti, ministrė pirmininkė, ar antiterorizmo įstatymas atitinka tarptautinės žmogaus teisės. Gal galite papasakoti, kokia yra dabar, dabartinė padėtis e, dėl e, šio antiterorizmo e, įstatymo. Tikrai norėtumėm geriau suprasti padėtį. Toliau galbūt nepriklausomi tarptautiniai e, subjektai galėtų būti įtraukti į e, visus e, atskaitomybės ir teisingumo mechanizmo etapus. Manau, kad jūsų šalis galėtų pasinaudoti geriausią sukauptą patirtimi tarptautinėse institucijose, tam, kad būtų galima išvengti bereikalingų problemų ir neveiksmingų įstatymų. Dabar, kaip žinia, jūsų šalis rengia naujus įstatymus, tai gal būtų galima pasinaudoti jūsų kauptą tarptautinę patirtimį. Ačiū. Dar trys nariai pasisakys paskui. Ir aš dar šitą pridursiu. Ačiū, pirmininkė. Aš, minis, gerbiamas ministrė pirmininkė, taip pat norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į Europos parlamentą. Uh, Aš labai daug e, ko sužinojau apie Šri Lanką augdamas po antro pasaulinio karo. Turėjau garbės pernai lankytis toje šalyje, puikioje šalyje ir e, tikiuosi, kad po pastarųjų metų tragedijos e, situacija pasikeis. Aš esu Europos parlamento narys ir smulkus verslininkas ir norėjau pakalbėti su jumis apie Britanijos išstojimą iš ES, apie tai, kaip tai atsilieps e, santykiams mūsų su Šilanka. Mano e, principai verslo yra e, galimybės ir Aš norėčiau e, paklausti, kaip Jūs galvojate, ar atsiras galimybių regionai ir Šilankai po hmm. to, kai mes išstosime iš ES. Aš savo partijoje esu atstovams klausimams susijusiems su ryšiais su kaip, sandrauga. Ir norėčiau išgirsti, ministrė pirmininkė, jūsų pastabas apie galimybės iš e, sandraugos pozicijų. E, kaip mes galime dirbti toliau. Ir kitas principas, kuriuo e, pagrystas mano verslas, yra konkurencija. Norėčiau, kad jūs e, pateiktumėte savo pamąstymą apie tai, ką jūs galvojate, kaip galėtų sėkmingai veikti sanglauda ir kad mes e, galėtume užsitikrinti e, didesnį konkurencingumą netgi ES atžvilgių. Noriu pasakyti, kad mes priklausome visai kitoms grupėms politinio spektro ir galvojame kitaip, ponas Štetina. Gerbimas ministrė pirmininkė, norėčiau patikinti Jūs, kad mano santykis su Jūsų šalimi yra labai asmeniškas. Aš žaviuosi Šilanką jau seniai, dėje lankiausi paskutinį kartą ten prieš jau daug metų. Bet tuomet galėjau užlipti į e, Adamo viršukalnę Ir tuo metu e, Tamilų teritorija, galima sakyti, buvo apimta gaisro, kai aš ten lankiausi ir e, jūs kaip sprendžiate dabar, dabar nacionalinių mažumų problemas? Ponas Freund, ačiū, gerbima pirmininkė. Gerbimas. Uh, E, ministrė pirmininkė, norėjau pakonkuruoti su ponu Galeriu, bet jisai išėjo. Aš prisimenu, kai klausydavau, e, kas tuo metu vykdavo Ceilone, dabartinė Šilankoje. Tai susijęs su e, Bandaranaikės, jūsų pirmtakės darbais. Nuo 62, 65 metų ar 72, 77 metų bet labiau tai buvo susijęs su um, um, Vietnamo įvykiais. Tuo apie tai aš labiau, labiau klausydavosi um, Huein ir Hošimino miestas tada buvo žiniuose. Bet Noriu prisiminti vieną moterį, kuri gyveno Vienoje, kuri dabar gyvena New York'e ir mes, e, mano šeima, palaikome ryšius su jo šeima, glaudžius iki šiol, bet ne apie tai norėjau pakalbėti. Trumpai paklausiu jūsų kai ko. Jūs e, išgyvenote ilgą, skausmingą karą savo šalyje ir Atsiprašysiu, kad pavėlau ir negalėjau išklausyti pradžios jūsų pasisakymų. Ir ar jūs galvojate, kad šis baisus karas visiškai yra baigtas, ar nėra, nebus taip, kad vėl įsiplieks kažkur konfliktai? Kažkas galbūt dabar yra užgniaušta, bet bet kuriuo metu gali vėl įsiplėksti ugnis. Aš nežinau daug apie tai ir galbūt jūs galėtumėte paaiškinti mums, kaip jūs e, vertinas, vertinate situaciją. Labai jums ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau taip pat pateikti klausimą apie tai, e, kaip sekasi ekonomikos rytėje jums? Kokios priemonės įgyvendinamos, e, bandant išgyvendinti skurdą? Kai paskutinį kartą lankėmės Šilankoje, mes lankėmės arbatos plantacijose ir matėme, kad kažkas lyg keičiasi gerą pusę, bet matėme, kad nemažai žmonių gyvena skurde ir žinome, kad e, dėl konflikto šalis negalėjo vystytis pakankamai. Galbūt pasakytumėte keletą, dartumėte keletą žodžių apie tai, kaip įsivaizduojate, vyks pokyčiai. Taip pat aš esu dėkinga, e, būsiu dėkinga Jums už klausimus susijusius su SARK antiteroristinių įstatymų, kiti klausia apie to ir ar konfliktas, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra užgneuštas, kaip tai susijęs su sustaikymu ir kokios yra verslo galimybės ir išė jūsų ne tik su e, Sarku, bet ir sangrauda, nes Šilankoje netaip seniai vyko sandraugos e, ankstesniam prezidentui einant pareigas vadovų susitikimą. Prašom, ministrė pirmininkė, žodis jums. Dėkuoju. Keli klausimai buvo pateikti. Kašmyro problema yra traktuojama kaip dvišalis konfliktas. Todėl apie tai mes nekalbėjome. Dabar Pietų Afriko, Azijos regionų bendradarbiavimo organizacija. Mums visuomet atrodo, kad ši organizacija yra vieta, kurioje valstybių vadovai gali neformaliai aptarti Kašmyro klausimus. Taigi Pakistano ir Indijos vadovai galėjo Sarkov formate aptarti Kašmyro problemą. Kartais e, jie naudojasi šią galimybę, kartais ne. Taigi Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo organizacija kartais e, naudojama kaip, e, forma, kaip ta vieta, kurioje gali susitikti Indijos ir Pakistano vadovai. Bet ši organizacija naudojama tam, kad bus skatimas bendradarbiavimas kultūros, švietimo, transporto ir kitose sritise. Taip mes siekiame mažinti įtampą tarp šalių. Deja, reikia pasakyti, kad e, pastaraisiais metais mes pastebėjome, kad uh, pažangos daroma neįtin daug, daugiausia taip yra dėl Kašmyro problemos, dėl sienos problemų. Ir da, e, po išpolių, kurie vyko Kašmyre, e, jie vykdė da, e, ke, a, Kelios teroristinės organizacijos, keturios um, Sarko valstybės narės pasakė, kad jos negalės dalyvauti suplanuotame susitikime. Taigi kol kas ši organizacija yra, šios organizacijos tai ateitis yra pakibusi ore. Mes planavome renkti Sarko viršūnių susitikimą. Bet pirmiausia, Indijos ir Pakistano vadovai turėtų spręsti uh, E, esamas problemas. Mes darome viską, kad mažintume įtampą tarp šių šalių. Galiu pasakyti, kad e, reikia, tam reikės laiko. Ir be abejo, tol, kol Pakistano ir Indijos vadovai nenorės vienas kito matyti, sarka negalės veiksmingai funkcionuoti. Mūsų prezidentas lankėsi Goa e, kitoje kitos regioninės organizacijos, kurioje dalyvauja Indija, Šrilanka, Bangladešas, Mienmaras ir Tailandas organizacija. Tenai vyko susitikimas. Jis vyko tuo pat metu kaip ir BRICS vadovo susitikimas. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad Mes dar nežinome, apie ką buvo kalbėta tame susitikime. Aš e, išvykau ir tik po kelių valandų į mūsų šalį sugrįžo mūsų prezidentas. Akivaizdu, kad kol kas karo nėra, bet Indija teigia, kad reikia imtis griežtų priemonių, kovojant su uh, tarptautiniu terorizmu ir kai kurios už tų priemonių gali būti labai griežtos. Taigi reikės dar palaukti tam, kad ir pamatytume, kaip šios problemas bus sprendžiamos. Jei mums nepavyks šių problemų įspręsti, tuomet Pietų Azijos regionių bendradarbiavimo organizacijos ateitis bus gan miglota ir tą galiu tą e, pasakyti viešai. Toliau, Kiti klausimai, kurie buvo susiję su uh, galimybę, su naujo karo Šrilanko galimybę. Galiu pasakyti Jums, kad ne, tokių galimybių nėra. Taip yra dėl to, kad mes visiškai kitaip šiandien elgiamės su savo tautinėmis mažumomis Ir mes ne tik norime apsa, užtikrinti žmogus teisų apsaugą, bet ir siekime susitaikinimo. Rengiame naują konstitucijos projektą ir veikia a, tam skirtas koordinacinis komitetas ir mes kalbame šiuo metu apie valdžios decentralizaciją, suteikiant daugiau įgaliojimų provin, provincijų taryboms. Ir mums dabar reikia kalbėti apie tai, kokie yra kandidatų sąrašai, kas užims ministrų postus. Ir e, mes e, tik pradėjome darybų procesą ir matome, kad kai kurie kandidatai reikalauja, kad jiems būtų suteikti platesni įgaliojimai. Šis darybų procesas e, tebe vyksta. Be to mes kalbame ir apie uh, uh, galimą senatą, kuris užtikrintų grėsmę bendradarbiavimą su provincijomis. Mes jau pritarėm, pritarėme. pritarėme pasiūlymui dėl Senato. Ir Šrilanka yra panašiai kitas šalis. Ir be abejo, niekam nepasinka, kad e, yra didinamos, e, plečiamos kažkokios institucijos, ypač teisėkuros institucijos. Mes pasakėme, kad e, kiekviena provincijos taryba gali išrinkti penkis atstovus į Senatą. Ir taip Senate E, galės veikti ne tik ministrai, bet ir kiti provincijų tarybų nariai. Tai reiškia, kad mes turėsime skirti jiems e, didesnį finansavimą, kad jie galėtų atvykti į sostinę. Parlamentas taip pat e, išrinks 15 narių, 15 ypatingai nusipelnusių narių, kad, kad, kurie taip pat galės dirbti senate. Ir tais atvejais, kai bus tvirtinami įstatymai susijęs su provincijomis, tuomet senato galios bus tokios pat kaip ir parlamento. Dabar Pagrindinė problema yra uh, namų atkūrimas, atstatymas, uh, žmonių perkelimas ir pagalba jiems pradėti normaliai gyventi. Statome nauji damai ir tiesiame nauji keliai, ten, kur anksčiau kelių nebuvo. Mes taip pat tiesime elektros e, linijas į tuos regionus, kuriuose anksčiau elektros nebuvo. Bet mes matome, kad e, kur socialinė situacija vis tiek yra sudėtinga, nes e, matome, kad dar nėra tų jėgų, kurios galėtų suvienyti visą mūsų visuomenę nes labai daug žmonių išvyko iš šalies ir mums reikia užtikrinti, kad tos kaž... visuomenės viduje atsirastų traukos jėgos. Ir mes žinome, kad taip pat nemažai žmonių gauna perlaidės iš savo giminačių gyvenančių ūsienyje, iš ūsienį e, gyvenančios diasporos bet reikia užtikrinti, kad tie pinigai nebūtų naudojami e, narkotikams pirkti. Mes e, turime narkomanijos e, problemą. Ši problema mus labai neramina. Ir kai kurie žmonės pasitraukė iš sostinės į Džefną atsiprašau, atviršiai Džefnos į sostinę ir kaip galima būtų įtikinti juos sugrįžti ir investuoti į Džefną. Nes dabar tenai ūkio situacija yra nepaprastai sudėtinga. Tos problemos yra labai rimtos, reikia da, iš naujo užkurti tą da, ūkį. Ir todėl mes ir norėtume kreiptis ir Junktinės Amerikos valstijas ir Europos Sąjungą prašydami pagalbos paketo ne tik šiauriai, bet ir rytų regionams. Tai yra aktualus klausimas ir gal jūs galėtumėt atvykti pas mus ir pamatyti, kad ir Džiafnai reikia atskiro pagalbos uh, paketo, nes uh, žmonės yra priversti dabar mokėti ankstesnės vyriausybės skolas. Ir mums reikia daryti viską, kad Džiafnoje būtų atkurtas ūkis, kad žmonės sugrįžtų į Džiafną, kad surastų būdus ir galėtų tenai pradėti ekonominę veiklą. Milijonas ar du milijonai, tai būtų jau svarbi parama mums ir aš norėčiau paprašyti, kad Europos parlamentas pateiktų tokią iniciatyvą. Aš žinau, kad jūs visi susidurite su uh, didelėmis problemomis, bet e, būtų tik, jūsų pagalba ieškant finansavimo tikrai būtų labai vertinga. Žmogaus teisės. Čia aš noriu du dalykus pasakyti. Mes dabar kalbame apie teismų stebėtojų vaidmenį. Ypač tai yra aktualu tuomet, kai vyksta labai sudėtingi teismo procesai, ne šiaip savo kokie nors uh, teismai. Reikia aptarti, kokie, kokios bus jų teisės, su kokiais dokumentais jie galės susipažinti. Teismo procesą gali stebėti visi, bet čia mes kalbame apie ypatingus stebėtojus, kurie galės tikrai įsigilinti į nagrinėjamus klausimus. O na, mes turime terorizmo prevencijos įstatymą Ir e, tas dokum, pir, pirmą kartą tas dokumentas buvo patvirtintas dar 1974 metais. Ir mes nuolat jį taisėme. Ir e, aš paskiriau ministro vadovaujamą komitetą, kurio, e, kuriam yra patikėta uh, išnagrinėti, koks turėtų būti naujas įstatymas. 17 komisijos narių pasirašė parengtą pasiūlymą ir dabar mes turime dokumentą, kurį nagrinės stebėsinos komitetas ir tas stebėsinos komitetas parašys laišką kitoms institucijoms. Ir čia kalba kol kas eina tik apie rekomendacijas komiteto parengtas rekomendacijas. Ir atsižvelgdami į tas rekomendacijas mes e, taisysime įstatymą ir tą darbą patikėsiu ministrui. Ir gal jis pakomentuos šį klausimą. Daug šalių norėjo mums padėti ir mes e, paprašėme, kad visa pagalba vyktų per Junktinės tautas ir per kovos su terorizmu direktoratą. Ta, e, kai, kas, e, kai kurios pastabas buvo susijusios su e, e, šio įstatymo taikymo sritimi ir baltoji knyga buvo nagrinėjama ir jungtinėse tautuose, ir jungtinių tautų atitinkamos institucijos parengė mums savo rekomendacijas. Šios institucijos bradarbiauja su priežiūros komitetu ir su pilietinė visuomenė. Kalbėdamas dabar apie sulaikytusius, dar penki žmonės e, yra laikomi nelaisvai, bet iki spalio pabaigos jie turėtų būti paleisti. 41 žmogus, vienam žmogui taikoma yra kardomojo sulaikymo priemonė ir mes laukime, kol bus baigtas e, tardymas tam, kad e, galėtume išsiaiškinti, kaip reikėtų su jais toliau elgtis. Vyriausiams teismas paskelbė 96 e, šešias kaltinamasias išvadas. Ir mes galvosime apie tai, kaip galima būtų sušvelninti paskirtas bausmes. Kai mūsų vyriausybė pradėjo dirbti 2015 metais, sulaikytojų e, kalinių skaičiai buvo kur kas didesni. Mes kai ką paleidome, kai kam pritaikėme e, rehabilitacijos, e, rehabilitacijos priemonės. Kai kas norėjo, kad jų, jiems patikti tarimai būtų iš naujo išnagrinėti. Kai kurie asmenės labai uh, labai ilgai laukia teismo. Jie laikomi tardymo izolatoriuose ir kartais tenai praleidžia daugiau laiko, nei po to jiems yra skiriama praleisti kalėjime. Man atrodo, kad kai atvyksite į Kolombą galėsite sutikti su žmogaus teisų grupėmis. Dėl ekonomikos mes mm, matėme, kad e, ekonomikos tam tikri pasiekimai nepasiekė žmonių po konflikto. Ir 15 metais mes pradėjome darbą ir siekėme užtikrinti, kad padidėtų bendroji paklausa. E, turime e, infliaciją nemažą ir Norime taip pat, kad daugiau žmonių pasiektų didesni atlyginimai ir į 11 procentų BVP tiek mm, numatyta praė, anksčiau dirbęs penk, ministras pirmininkas kalbėjo 17 procentų. Ir e, problema yra, kaip pradėti rinkti mokesčius 10-5 procentais mes norime padidinti mokesčių surinkimą ir iki 10 metų tą e, numatėme eksportas. Dėl to mes norime mm, lengvatinių e, prekybos e, tarifų sistemos plus. Reikia, kad žmonės uždirbtų 300 dolerių per mėnesį. Mes Norime, kad į Šilanką atvyktų įmonės. Mūsų ekonominė programa skirta paspartinti procesams. Europos e, rinka yra labai svarbi. Mes e, e, panaikinome draudimą žvejoti. Yra daugiau tunų. Europos Sąjungos rinkoje jau yra. Uh, bet reikia dar toliau dirbti, kad nauda būtų didesnė visiems. Bet kaip sakiau, Kinijos rinka, Indijos rinka yra mums svarbi, taip pat Singapūro ir gyvenamos programos Šilankoje. Kai kurios yra skirtos tam, kad mes galėtume mm, elektrinę statyti, taip pat e, keliai tiesiami kinai dirba vienoje labai vargingoje teritorijoje e, Šilankoje, viename iš vargingiausių regionų. Ir tai turėtų prisidėti prie pramonės turizmo plėtotės tokiuose e, regionuose ir taip pat plantacijose galės dirbti žmonės. Dėl pramonės mes iš Kornegelė e, teritorijoje, Kandy teritorijoje e, plėtojame e, pramonės. Taip pat Karambali zonoje siekime sukurti tokį centrą turizmas vienas iš gal lengviau užtikrinamų dalykų, mes mes norėtume plėtoti ir kitas sritis. Žemės ūkio restruktūrizavimas, E, dėl kaučiuko yra problemų. E, kainos dabar mažėja, bet mm, šiaip plantacijos yra net, negerai e, tvarkomos, mes norime restruktūrizuoti jas ir taip pat mes dabar norime duoti žemės ir pinigų žmonėms kad žmonės galėtų namus statytis E, žmonės anksčiau neturėjo, daug žmonių turėjo žemės ir gyveno lušninuose dabar 30 tūkstančių namų numatyta pastatyti per tenčius ketverius, penkerius metus ir ateityje kai kurie žmonės e, galės, pavyzdžiui, išsikelti iš tų teritorijų, iš, iš, iš arbatos plantacijų. E, Ir mes turime e, galvoti, kaip užtikrinti e, geresnės kainas žmonėms geresnį atlikį, kad jie neprarastų ir taip pat, kad galėtų mokytis vaikai, nes plantacijose buvo tik tai dvi mokyklos tam tikrose teritorijose. Mes siekėme padidinti skaičių iki 25. Ir tokiu būdu mes pradėsime keisti plantacijas ir 13 metų privalomą e, mokymą numatome. E, vidurinės mokyklos mokiniai aukštesnių klasių jau turėtų e, turėti galimybę įsigyti planšetinius kompiuterius, nešėjimus kompiuterius bus numatyta parama finansinė, jie galbūt nieko prieš gyventi, e, neturėdami daug erdvės, bet nori žmonės turėti planšetinius kompiuterius. Taip pat e, dėmesio bus skiriama anglų kalbos mokymuisi. Nuo ketvirtojo dešimtmečio jau žemė e, buvo duodama smulkiems valdytojams žemės nuomojama ji pagal karalienės dekretą, bet mes norime dabar suteikti galimybę žmonėms įsigyti žemės, kad jie turėtų dokumentus. Taip pat mes dėmesį skiriame vergygoms teritorijoms. Norime užtikrinti tam, žinome, kad bus mobilumas, kad žmonės išvyks iš kaimų, bet jeigu mes nemodernizuosime žemės ūkio, tai tuomet žemės ūkis žlugs Ir e, taip pat paukštienos žuvininkystės sektorius yra labai svarbus. Ir e, taip pat mes galime užsiauginti kol, pakankamai ryžių, e, bet e, kai kurios teritorijos kenčia ir mes turime išspręsti e, pusiausviros stokos problemą. E, toliau sandrauga ir kas gali įvykti. 40 procentų mūsų eksporto keliauja į Junktinę karalystę. Mes nežinome, kai bus, kai Junktinė karalystė e, pastrauks iš es. E, Junktinės karalystės ekonomika, kaip matome iš informacijos, dabar neišgyvena, išgyvena pačius geriausius laikus. Ir pagrindinės eksporto prekės mūsų skirtos rinkoms e, mažesnių pajamų. Ir mes e, bijome to, kas bus, bet taip pat e, mes kviečiame Junktinės karalystės investuotojus, kai jie pasitrauks, kaip šalis pasitrauks iš ES. Dar vienas dalykas, 2003 metų deklaracija Kolombe buvo kalbama apie tai, kad reikia palaikyti glausdesnius santykius prekybos ir investicijų srityje su Naujaja Zelandija. Pareiškimas padarytas su John Keith, kalbėjome e, sandraugos struktūroje dėl prekybos investicijų su šia šalimi, bet taip pat E, turėsime dar aptarti visus klausimus su Junktinė karalystė, kai bus pradėtas taikyti 50-as ES veikimo sutarties straipsnis. Ir e, dar kitas klausimas, ką darys, pavyzdžiui, Indija, Australija, Singapūras, e, didesnės Afrikos šalys po pokyčių ir galbūt reikės paskirti specialistus, kurie mums su jumis bendrauti ir kalbėti apie tai, kas bus po 19 metų. Mes turime, e, galvodami apie savo ryšius, tiksliau palaikydavome su ne karalystė, e, santykius grindėme pagal vertybės, ne tik priekybos. E, kai kurios šalys su Kinija daugiau prekiau rytų, vakar, afrikiečiai skirtingi nuo vakarų. Uh, afrikiečių, kanadiečiai su ES derasi dėl prekybos, kaip viskas bus ir sandraugoje, tai yra ilgalaikis projektas ir mes patys turime viską įsigilinti. Žiūrime Indijos vandenyną, nes tai yra sandraugos teritorija nuo e, Singapūro iki Afrikos tai yra e, Britų įtakos tam tikra zona ar Britų sandraugos teritorija. Turime e, galvoti, reikia e, sutelkti aukšto lygio pareigūnų specialistus, kurie išnagrinėtų situaciją ir pateiktų išvadas, bet nebus e, išvados lengvos, bet kai vyks misija pirmininkė Britanijos įdėlį, ji apie daugą išgirs. Labai ačiū gerbiamas ministrė pirmininkė už tokius išsamius atsakymus į visus klausimus. Ačiū už tai, kad pakalbėjote ir apie priekybinių santykių ateitį. Iš tikrųjų, e, Europos parlamentų irgi tenka gana svarbus vaidmuo dėl bendrosios lengvatų sistemos plus, GSP plus. Mes stebime šios sistemos įgyvendinimą. Taip pat e, mes stebime ir padėti Pakistane. Ir be abejo, Europos parlamentui tai rūpi. Mes taip pat su nekantrumu laukiame pažangos. E, ir aišku, tai pasitarnaus visoms bendruomenėms Šri Lankoje. Tikrai norėtumėm, kad šalis vystytųsi ir ateitie taip pat e, tas, tas vystimasis būtų ilgalaikis. Labai ačiū Jums, ačiū ir Jūsų ministrui, kuris pas mus atvyko. Ačiū ir už tai, kad atsakėte į kolegų klausimus. Perduoti žodį kolegai. Ačiū, ačiū mūsų svečiams, ačiū poniai Lambert už um, pirmininkavimą šiam susitikimui. Na, o mes susitiksime 24 dieną, pirmadienį, e, Strasbūrė. Po diskusijų apie Iraną, o kitas mūsų susitikimas.